Allora, cominciamo. Labadiena. Pradėkime darbą. Pirmiausia, noriu pasilabinti su visais. Darbotarkės projektas buvo jums išsiustas elektroniniu paštu gegužės 12 dieną ir kartu protokolai 7, 8, 9, 10 praėjusio posėdžio. Taigi, mes iš karto juos tvirtiname, bet to noriu informuoti, kad posėdis transliuojamas internetu. Ir dabar, manau, galime pereiti iš karto prie mūsų esminio darbo tvarkės klausimo. Tai yra komisijos nario Algerto Šemetos atsakingo už mokesčių ir mūtų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu pranešimas. Pone Šemeta, jums žodis. Ačiū, ponia pirmininkė. Garbingi parlamento nariai, man labai malonu šiandieną Jums pristatyti, kokią darbo atvarkę esu numatęs kovoje su sukčiavimu ir biudžeto įvykdymo tvark, tvirtinimo. Ketinu dirbti su Europos parlamentu, ypač su Jūsų komitetu, sprendžiant mūsų pagrindinį socialinį tikslą, tai yra veiksminga ES finansinių interesų apsauga. Ir tokiu būdu mes sieksime kovoti su bet kokia sukčiavimo forma, taip pat neteisingumais ir ES projektų diskreditavimu. Kiekviena iš institucijų turi savo funkcijas ir atsakomybę, bet nemažesnė atsakomybė tenka ir valstybėms narėms. Dėl, pirmiausia, dėl audito ir biudžeto įvykdymo tvirtinimo noriu paminėti štai ką. Būtina daug, daugiau stipresnių, griežtesnių priemonių peržiūros proceso metu. Taisyklės iki šiol dar yra labai sudėtingos, todėl audito rūmų siūlymų komisija praėjusią savaitę patvirtino finansinio reglamento peržiūros ir subsidijų suteikimo sistemos supaprastinimą. Tai reiškia, kad galimybė pasinaudoti ES lėšomis bus didesnė, bet tuo pačiu bus išlaikyta biudžeto drausmė ir tvarkingas vykdymas. Galvojant apie kitos kartos programas, tai reikia galvoti apie klaidų lygį ir taip pat atitinkamų teisės aktų supaprastinimą. Todėl priimtina Dokumentas dėl priimtinos klaidos rizikos buvo patvirtintas vakar mokslinio tyrimo energetikos transporto ir kaimo plėtros sritise. Kitose sritise iki 2011 metų taip pat pasirodys atitinkami dokumentai. Ir tikiu, kad toks požiūris, kurį parengė audito rūmai, sudarys gerą pagrindą patikimesnei ir veiksmingesnei kontrolės politikai ypač tvirtinant atitinkamas programas. Tuo pačiu metu aš skatinsiu kokybinį požiūrį į išlaidas. Išlaidų tinkamumas patvirtinimui ir sandorių teisėtumas yra labai svarbus dalykai. Tačiau ES įsikišimo pateisinimas ir tinkamų siekiamų rezultatų pasiekimo užtikrinimas, man atrodo, irgi yra labai svarbus. Todėl dėmesį skirsime veiksmams ir atitinkamiems kokybės rodikliams bei rengsime naujas išlaidų programas. Taip pat ketinu sustiprinti komisijos bendro audito funkciją po kuri labai svarbi po to, kai skel, skelbiamos rekomendacijos dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Ir vidaus tarnyba turės parengti metodologiją, kuri leis ne tik patikrinti, ar veiksmai, kurių buvo imtas, atitinka e, rekomendacijas ir ar tos priemonės, kurių buvo imtasi ištaisyti klaidoms, atitiko tikslą. Galiausiai aš siūlysiu trimetės finansinio reglamento peržiūros sistemos ribose daryti patikos fondus įvairiose politikos rytise, jų pagalba bus teikiama parama, taip kaip pavyzdžiui parama nenumatytom aplinkybėm. Be to, tokiu būdu ES mes galėsime užtikrinti geresnę ES lėšų panaudojimą, bet taip pat ir įgysime stipresnę reputaciją pasaulį. Naujoji partnerystė, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visos susijusios pusės gerai supranta, kokius uždavinius turi vykdyti ir prisima atsakomybę už bendrų tikslų pasiekimą. Tai ypač e, pasakytina apie būtinybę parengti tinkamas metinės patikimumo deklaracijas ir jų patikrinimą tokios deklaracijos turi būti nepaveikios subjektyvų nuomonių ir taip pat turi būti tikrinamos tinkamų audito. Be to, mes ketiname įvertinti metinės um, ataskaitas ir nacionalinės deklaracijas, vadovaudamasi bendraisiais principais. Aukščiausi audi, aukščiausios audito institucijos dalyvaus uh, E, tikrinant, kaip panaudojamos lėšos valstybėse narėse, vadovausias bendro vieno audito koncepcija, kurį 2004 metais pasiūlė audito rūmai. Ir galiausiai noriu pasakyti, kad tikrai pritariu ir mes ketiname bendradarbiauti su visomis susijusiomis pusėmis, kurios yra atsakingos už ES biudžeto vykdymą ir biudžeto įvykdymo tvirtinimą, kaip kad yra pasiūlyta 2008 metų rezoliucijoje dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo. Darbai prasidės 2011 metais. Dėl lėšų susigražinimo ir finansinių patikslinimu. Viskas remsis ES biudžetu, bet kad tas biudžetas būtų tinkamai vykdomas, Europos komisijai reikalinga atitinkama sistema, kuri leistų pilnai susigražinti lėšas ir užtikrintų gerą auditą. Savo ruoštų tai reiškia, kad turi būti teikiama patikima informacija ir ne tik tai iš tų šaltinių, kurie tiesiogiai atsakingi už lėšų valdymą, bet taip pat ir iš valstybių narių. Todėl informacija apie susigražintinamas lėšas ir finansinius patikslinimus, šią sistemą mes tobulinsime jau šiais metais. Žemės ūkio srityje ir atitinkamų e, fondų atšvilgių e, skaičius pateiks, rodiklius pateiks valstybės narės. Bet to mes ketiname tobulinti ir informacijos apie finansinius vykdomus valstybėse narėse sistemos tobulinimą. Ir tai reiškia, kad ar bus organizuojami mokymai, keičiamasi gera praktima. Komisija norėtų, kad audito rūmai atsižvelgtų į daugia metą ES programų sistemą. Man patikėtoje srityje aš taip pat esu atsakingas už kovą su sukčiavimu ir tą darbą, kurį atlieka OLAF. Abiejose šiose srityse OLAF vaidina labai svarbu vaidmenį krizės atveju, krizės sąlygomis. Todėl labai svarbu, kad fondas ir um, OLAFas veiktų teisingai ir kad būtų užkirstas kelias uh, reikšminėms klaidoms. Bet ne tik tai užkirtas kelias pačioms reikšminėms klaidom, bet taip pat ir aptiktos tos reikšminės klaidos, kai jos atsiranda. Todėl Olafui, Olafo darbui ketinu skirti labai didelį dėmesį ir ypač mano paminėtoms sritims. Jums raštu aš jau pateikiau savo kalbą, kurioje nurodytos svarbiausi mano veiklos barai, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį iš tai kokį dalyką. Olafo generalinis direktorius. Labai svarbu, kad labai greitai būtų surastas naujasis Olafo generalinis direktorius. Ir prioritetas bus teikiamas tam, kad būtų parinktas pats tinkamiausias kandidatas. Ir per artimiausias dienas bus parengtas. Um, laikinasis darbų grafikas ir labai tikiu, kad Europos parlamentas aktyviai dalyvau šiame procese. Toliau. Olafo priežiūros komiteto sudėties tvirtinimas. esu išsiuntęs Europos parlamentui gegužės 25 dieną atitinkamą laišką ir kaip visos šalis sutarė, priežiūros komiteto dabartiniai nariai gali būti paskirti dar vienai kadencijai. Dabartiniai nariai, jų kadencijos laikotarpis baigėsi 2008 baigsis 2011 metų lapkričio 30 dieną. Bet manau, kad mes dirbdami kartu su jumis ir su taryba galėsime pasiekti bendro sutarimo. Toliau priežiūros komiteto narių atrankos procedūra turėtų prasidėti atitinkamai sutvarkius visus parengiamuosius darbus. Toliau, Olafo reforma. Kaip jau buvo, kaip jau aš kalbėjau per mano klausimus, labai svarbu parengti atitinkamą apmąstymo dokumentą, kuriame būtų išanalizuoti Olofo teisinio statuso pagrindo klausimai. Ir tai ketiname padaryti iki vasaros atostogų. Kartu su Europos parlamentu po diskusijų ir remiantis apmąstymų dokumentų komisija pateiks e, iš dalies pakeistą pasiūlymą. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad tokiu būdu teisėje kuros su Olafu susijęs procesas bus atliktas iki 2011 metų. Toliau, dar vienas uždavinys tai Olafo darbo veiksmingumo užtikrinimas. Komisija šioje srityje imsis priemonių, kad būtų užtikrintas didesnis Olafo darbo veiksmingumas, atsižvelgta į Europos parlamento atitinkamas ataskaitas, taip pat tuos, tas ataskaitas, kurias teikia audito rūmai ir priežiūros komitetas. Šiuo metu audito rūmai vykdo tolesnį auditą, remdamasis 2005 metų Olafo darbo veiklos ataskaitą. Ir dar vienas dalykas tai yra priežiūros komiteto ataskaitos. Nebejotinai aš ir toliau stebėsiu, kad būtų tobulinamas bendradarbiavimas administracinių lygių tarp valstybių narių, keičiant Olafo teisinio statuso reglamentą. Penkta. Taip pat noriu pasakyti keletą žodžių apie ES generalinio prokuroro institucijos įsteigimą. Jūs žinote, kad šis klausimas reikalauja iš tiesų labai išsamios diskusijos, kad būtų nu, apibriešta, kokios yra pačios tinkamiausios galimybės Olafui ir EPPO. Atitinkamos mano tarnybos įsijungs į šį darbą. Europos parlamentas šiame procese taip pat bus aktyvus dalyvis ir komisija labai tikisi Europos parlamento pagalbos įgyvendinant šią esminę iniciatyvą, kuri leis užtikrinti didesnę ES finansinių interesų apsaugą ir geresnę teisėtvarką. Toliau. Dar vienas mano uždavinys yra stiprinti darbą tarptautinėje srityje, konkrečiai įgyvendinimą tarptautinių teisės aktų, kurie skirti kovai su korupcija ir pinigų plovimu. ES ir valstybės narės turi turėti tvirtą bendradarbiavimo pagrindą ir atitinkamas priemonas dirbančiose baruose. Norėčiau paminėti, kad konkrečios kovos su sukčiavimu nuostatos atsirast turi mūsų dvišaliuose susitarimuose su Afrikos valstybėmis, Lotynų Amerikos valstybėmis ir šie klausimai bus apsvarstyti Panamoje spalio 22 dieną prasidėsiančioje konferencijoje, kurioje be kita ko bus kalbama ir apie neteisėtą tabako ir tabako produktų apyvartą. Ir dar vien, vienas dalykas yra labai svarbus. Štai, aš ketinu kalbėtis su busimąją pirmininkaujančią valstybę, kad šie klausimai išliktų tarp pirmininkaujančios valstybės prioritetų ir kad veiksmų būtų įmamasi nedelsant. Galiausiai norėčiau šitą pasakyti apie kovos su sukčiavimu politiką apskritai. Bendradarbiavimas tarp Polof ir kai kurių generalinių direktoratų turėtų būti sustiprintas įtraukiant papildomas komisijos tarnybas. Reikia parengti ne tik tai specifines strategijas kurios skirtos Olafui. Olafas jau pradėjo renkti medžiagą susijusią su rizika remiantis geografiniu pagrindu. Tačiau tai tik darbo pradžia. Kovos su sukčiavimu strategija komisija renks mano kadencijos laikotarpiu ir bus galima tikslinti tas bendrasias strategijas, pritaikant jas kiekvienos tarnybos ir kiekvieno generalinio direktorato atveju kalbant apie daug, e, daugia šalį finansą daugiametę finansinę perspektyvą, tai atitinkamai ją reikės peržiūrėti ir šį klausimą įtraukti į naująjį komisijos komunikatą. Iš savo pusės esu pasiruošęs nuolatos susinformuoti apie pažangą atliekant šį darbą ir tikrai labai tikiuosi, kad vadovaudomėsi partnerystės dvasia mūsų institucijos bendradarbiaus puikiai. Ačiū uždėmesi. Dėkoju, žodis ponė Greslė. Dėkoju, komisarė. Ačiū už įdomius teiginius, įdomų pasisakymą. Ir tai yra pirmas kartas, kai jūs pristatote penkių metų programą. Tikrai įspūdį padarėte labai gerą. Tačiau norėčiau paminėti štai ką. Tai buvo jūsų na, pasisakymas, tam, tikri, tam tikras pareiškimas. Ir todėl manau, kad tiek aš, tiek mano frakcija lik ir turime teisę pasižiūrėti, kasgi buvo įgyvendinta iš to, ką jūs jau žadėjote arba žadate. Man ypatingai patiko tai, ką jūs minėjote pasisakymo pabaigoje, nes jūs kalbėjote labai konkrečiai. Jūs kalbėjote apie kovą su sukčiavimu komisijoje ir apie tai, kad ši politika, šis darbas bus vertinamas dar rimčiau. Ir kova su sukčiavimu komisijoje taps dar svarbesnė sritimi, dar svarbesnė nei ji buvo iki šiol. Jei pažiūrėsite į darbinį dokumentą dėl OLAFO, pamatysite, kad mes esame pateikę keletą pasiūlymų ir aš tikiuosi, kad į mūsų pasiūlymus bus atsižvelgta. Jūs taip pat kalbėjote ir apie daugelį kitų dalykų, tikrai daug ką minėjote. Ir aišku, jeigu viskas, ką jūs minėjote, tikrai taps realybė, tai tuo met mes sukursime tikrai geresnį patikimumą. Dabar jau greit pradėsime taikyti naujas taisyklės ir tikimės, kad tos taisyklės tikrai bus daug aiškesnės ir nebus įtakojamos iš išorės. kai atsiras naujos taisyklės, tikrai daug kas pasikeis, atsiras ir tam tikrų automatinių patobulinimų ir be abejo, bet kokių patobulinimų ar sistemos pagerinimų mums tikrai reikia. Kas mums svarbiausia? Porą dalykų. Visų pirma, kaip tęsti darbą su OLAF. Jūs sakėte, kad svarbu užtikrinti didesnį veiksmingumą ir efektyvumą. Tačiau norėčiau, kad jūs paaiškintumėt, kaip konkrečiai tai bus daroma. Dėl OLAFo kyla keletas problemų. Visų pirma, procedūros yra per daug ilgos E, kitas dalykas yra tas, kad labai dažnai valstybės narės ne, nenori įgyvendinti Olafo padarytų išvadų arba pasiūlytų priemonių. E, galiu pateikti ir statistikos. 93 procentai bylų, kurias ištyrė Olafas, e, ne, labai didelė jų dalis, nes nėra realizuojamos. Tai yra, nėra realiai pristaikomi tie sprendimai, kurie buvo priimti ištirtais atvejais. Manau, kad turėtumėm dar taip pat daugiau dėmesio skirti ir kitam dalykui, kurį jūs minėjote, tai yra priimtinas, priimtina klaidų rizika. Ponas Levandovski man yra pateikęs nemažai informacijos šiuo klausimu ir yra man pateikęs ir tam tikrų dokumentų, kuriuos aš pasinagrinėjau. Ir būtent šis primtinos rizikos klausimas turi būti labai svarbus ir parlamentui. Parlamentas taip pat turėtų išsakyti savo nuomonę. Tikrai šios problemos šio klausimo negalime tiesiog ignoruoti arba atidėti į šoną. E, turiu atvarai pasakyti, kad aš pati nelabai gerai suprantu šį elementą, šį klausimą, man reikia daugiau informacijos, taip pat mums reikia ir daugiau įrodymų. Dabar laukiame kol kas daugiau rezultatų dėl Lichtensteino ir nelabai matome rezultatus. Aš suprantu, kad kalta ne komisija, kaltos ir pačios valstybės narės, tačiau kiek dar galime laukti, nes kuo ilgiau lauksime, tuo daugiau šansų suteiksime tiem, kas vengia mokėti mokesčius. Be abejo, pasaulis nėra tobulas, reikia dar daug ką keisti, daug ką tvarkyti, tačiau tai nereiškia, kad mes turime sėdėti sudėję rankas. Tačiau svarbu yra tai, kad taryba netgi nenori pritarti tam pasiūlymui, kuris jau yra pateiktas. Manau, kad tikrai būtų gerai, jei komisija darytų daug didesnį spaudimą nei iki šiol. Ir svarbu užtikrinti, kad ir mes dalyvautumėm, nes mes norime dalyvauti, mes norime jum padėti, mes norime, kad jum pasisektų ir manau, kad tai labai svarbu visiems mums ir visų mūsų įvaizdžių prieš piliečius. Svarbu, kad jūs testumėt savo pradėtą darbą, tačiau uh, Aš manau, kad reikėtų šiek tiek daugiau konkretumo ir galbūt netgi dėti daugiau pastangų tam, kad pasiektumėt konkrečių rezultatų, nes priešingų atvejų realių rezultatų nebus. Dėkoju. Ponas Balčytis. Iš auditorumų pateiktų ataskaitų išvadų žinome, jog ES lėšų panaudojimo kontrolės ir priežiūros sistemos ne visada uh, sėkmingai taikomas, todėl ne visais atvejais užtikrinamas veiksmingas ES lėšų panaudojimas. Iš tikrųjų sveikintinas pasiūlymas dėl nacionalinių ES lėšų valdymo deklaracijų privalomo taikymo, kuris, mano supratimo, ateityje prisidėtų prie valstybės, valstybėse narėse vykdomų programų veiksmingumo bei lėšų panaudojimo efektyvumo. Tačiau nemažiau svarbu numatyti efektyvės priemonės siekiant užtikrinti neteisingai išmokėtų lėšų valstybės e, narėms e, greitesnį susigražinimą į ES biudžetą. Todėl klausimas būtų toks, kaip ketinate tobulinti kontrolės ir priežiūros sistemas šios problemos sprendimui, e, nes šis klausimas, kaip jūs žinote, yra labai labai svarbus. Ačiū. Prego, signor komisario, se vuole rispondere alle due domande. Komisarė, gal galėtumėte atsakyti šiuos du klausimus? Ačiū pirmininkė. Visų pirmiausia, norėčiau padėkoti poniai Gresliai už paramą išreikštą mano mm, pristatytai darbo tvarkiai ir dėl įgyvendinimo. Faktai rodo, kad Mes vykdome savo pažadus ir praeitą savaitę pateikėme du siūlymus dėl finansinio reglamento, taip pat paskelbėme e, komisijos komunikatą dėl klaidų e, lygio ir kalbant apie toleruotino klaidų, e, toleruotiną klaidų e, lygmenį ir patį finansinį reglamentą. Aš pasiūliau teisinį šios koncepcijos, e, teisinę koncepciją. Ir tai tik tai po mūsų diskusijos galėtų būti patvirtinta. Yra labai išsami e, analizė paruoš, parengta skirtingose sektoriuose dėl toleruotinų klaidų lygio. Ir tai buvo paskelbta komisijos komi, e, komunikate. E, ir taryba, ir parlamentas e, yra įtraukti į šį procesą ir tikimės išsamios diskusijos ir remiantis šią diskusiją bus suformuluoti konkretus teisės aktų siūlymai dėl toleruotinų klaidų e, lygio įvairiuose sektoriuose. Na, o dėl OLAF. Aš visiškai sutinku su tuo, ką Jūs pasakėte. Mes sunkiai dirbame, rengdami apmąstymo dokumentą ir šiuo metu esame galutinėje šio darbo proceso stadijoje. Ir aš tikrai dar atkreipsiu dėmesį tuos e, aspektus, kuriuos jūs iškėlėte, turint, turiu galvoje teisinį užtikrintumą valstybių narių įtraukimą į šį procesą ir taip pat procedūrų trukmę. Mes bendradarbiaujame tiek su auditorumais, tiek su uh, Olafu, e, analizuodami Olafo situaciją ir aš padarysiu viską, ką e, galiu, kad sutrumpinčiau Olafo procedūras. Ir aš manau, daugeliu atveju jos tikrai yra per ilgos ir turėtume nubrėžti aiškės taisyklės, kiek tos procedūros galėtų trukti ir kaip jas sutrumpinti. Manau, labai svarbu e, nustatyti tinkamą atskaitomybės e, e, sistemą įvairių e, atvejų e, e, pranešimų Nes ne ši sistema, kuri dabar yra e, susijusi su pranešimais apie atvejus, yra nepakankama. Na, o kas dėl e, stebimojo e, komiteto, tai manau, kad jis padės padidinti ilgainiui procedūrų efektyvumą. Dėl susitarimo su Lichtensteinu, žinote, Tai yra paketo dalis, kurį mes aptarėme su taryba ir į jį įeina keletas direktyvų susijusių su mokesčių administravimo klausimais, e, įžymioji taupimo direktyva, yra siūlomas automatinis keitimasis duomenimis tarp valstybių narių Ir tikrai e, šiuo metu pasiūlymą blokuoja taryba, e, dvi valstybės taryboje. Ir pastarosiomis dienomis e, ir, ir rytoj, pavyzdžiui, vyksiu į Vokietiją ir aptarsiu šį klausimą su ministru Šoible. Ir tikiuosi, kad rasime sprendimą nes e, šis susitarimas dėl mokesčio administravimo e, paketo yra labai svarbus. Ir tik prieėmę, pasiekę šio susitarimo, galėsime e, skatinti gerą valdyseną visame pasaulyje. Mes puikiai suprantame, kad valstybės narės yra reikalingos išteklių kovojant su mokesčių vengimu ir, ir sukčiavimu. Ir mes turime teikti pakankamai išteklių valstybėms narėms. Na, o dėl išteklių susigražinimo. Yra dviejų tipų susigražinimas. O kiek tai susijęs su ES lygmeniu, Jau yra 2009 metų ataskaitos, kuriuose pateikiama informacija pagal valstybės narės. Ir ši informacija leis atlikti palyginimą tarp valstybių narių. Na, o kas dėl susigražinamų lėšų valstybių narių lygmenyje? Tai šiuo metu baigiame e, atlikti E, vietinius tikrinimus valstybėse narėse, kaip ši sistema veikia ir visos valstybės narės bus patikrintos. Remiantis šių patikrinimų duomenimis pateiksime valstybėms narėms rekomendacijas ir organizuosime pažangios e, praktikos mainus, e, kaip patobulinti susigražinamas lėšas valstybių narių lygmenyje. Dėkoju. Ponas Gemlandai. Ačiū, ponai pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti komisijos nariui už mums išdalytą savo pranešimo tekstą. Manau, kad tikrai padaryta gera pradžia. Ir pats laikas svarstyti visas šias problemas, kurias ketinamas spręsti per artimiausius metus. Iš savo pusės galiu pasakyti štai ką, kad mes, liberalai, jau seniai kalbėjome apie tai, jog reikia supaprastinti procedūras ir teisės aktus, taisyklės, jūs paminėjote ir finansinį reglamentą bei komunikatą, kuris pasirodys dar šiais metais. Mes nekantrai laukime abiejų šių dokumentų. Dar viena dalyką norėjau pasakyti apie išlaidas, apie kurias praneša valstybės narės, panaudodamos ES lėšas. Aš gana dažnai kritiškai pasisakydavau apie tokį lėšų panaudojimą ir atitinkamą ataskaitų teikimą. Manau, kad šioje srityje, šis rytis yra dar silpnoji grandis. Bet jūs pasirinkote tokį gana atsargų kelią, jūs paminėjote tai, kad reikės keistis gerąją praktiką, kad bus naudojamasi nacionalinėmis deklaracijomis. Aš suprantu, kad tai yra pagrindiniai jūsų siūlomi principai. Tačiau aš turiu klausimą. Atsižvelgiant į tą krizę, kuri kilo Europoje ir didžiulę kritiką um, iš kolegų pusės apie biudžetą ir panaudojamas lėšas, ar nevertėtų dabar, esant šioms aplinkybėms, taip pat pagalvoti, kaip sutvarkyti ES lėšų panaudojimą. Aišku, yra įvairios taisyklės, bet ES lėšas sudaro visų valstybių narių mokėjimai. Todėl dabar kilus kriziai euro zonoje, ar nereikėtų imtis priemonių ir ES lėšų panaudojimo srityje ir neapsiriboti vien tik tai tokiu atsargumo principu. Dar viena pastaba būtų ta, kad nereikėtų galvoti vien tik tai apie klaidas, reikėtų galvoti apie tai, ar veiksmingai panaudojamos lėšos. Apie tai jūs savo pasisakymę nieko nesakėte bet reikėtų pagalvoti apie tokius dalykus ateityje. Pane Gais. Ačiū, pane pirmininkė, pane komisijos nariai. Aš taip pat noriu Jums padėkoti už pranešimą. Jūs pateikėte labai išsame būsimo darbo programą. Jūs, jeigu pasieksite pažangos bent jau keliuose iš paminėtų sričių, tai tada tikrai žmonės matys, kad ES lėšos ir biudžetas yra geriau įvykdomas. Tačiau turiu klausimą dėl septintojo punkto, dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Mes visi žinome, kokie yra šios procedūros rezultatai. Ir dėja, tikrai nepasijutome laimingi, kai pasižiūrėjome, kaip nevyriausybinės organizacijos naudoja ES skirtas lėšas. Ir mano kolega rengė atitinkamą pranešimą. Jūs um, paminėjote, kad sieksite šioje srityje didesnės pažangos, bet būtų įdomu sužinoti, o kaipgi su mūsų lėšų panaudojimu jungtinėse tautose ir kitur. Ačiū. Toliau ponas Kilakakis. Pone komisijos nariai, norėčiau užduoti klausimą dėl jūsų siūlomos su OLAF susijusios politikos ir konkrečiai OLAFo darbo stiprinimo klausimą. Ką Jūs manote apie tai, apie tą procentą atvejų, kai imamasi konkrečių priemonių ir gaunama konkrečių rezultatų? Taip pat, kiek efektyviai dirba Olafo tyrėjai? Ar yra kokiu nors statistinių duomenų? Mano galva, sukčiavimo mastas yra labai didelis O sistema, kurios pagalba kovojama su tokiu sukčiavimu, per silpna. Tyrėjai sudaro pačios tyri, e, kovos su sukčiavimu šerdį. Aš taip pat norėčiau Jums užduoti klausimą, kai kalbama apie kompetentingas institucijas kaip auditorumai, kaip Olafas, mes nematome, kokia institucinė, institucinė veikla planuojama komisijos e, valstybėse narėse. Ir vis dažniau matome sukčiavimo atvejus, kaip neteisingai panaudojami e, valstybės e, lėšai, lėšos. Ir didžiulis korupcijos mastas, kaip komisija ketina e, kovoti su netinkamu ES lėšų panaudojimu tokios, tokio tipo organizacijose. Uh. Well, so I, I will try to... Aš pabandysiu atsakyti į šiuos man patiktus klausimus. Dėkui, kad sutinkate su paprastinimo principu. E, Finansinėme reglamente e, esame pasiūlę pakeisti apie e, šimtą punktų, apie šimtą straipsnių ir dauguma šių pakeitimų e, leis supaprastinti finansinį reglamentą. Tačiau nemažiau svarbu iškelti ir e, sektorinių teisės aktų klausimą. Ir čia taip pat yra pateikta uh, E, siūlymų, kaip e, paprastinti e, sektorinius teisės aktus. Na, o dėl Europos lėšų panaudojimo. Mes dabar siūlome finansinį reglamentą įgyvendinant kasmetinės administravimo deklaracijas, kurių auditą atlieka nepriklausomos audito institucijos. Tai yra koncepcija, kuri šiuo metu yra taikoma žemės ūkio srityse, srityje ir ženkliai pagerino situaciją žemės ūkyje. Ir ši koncepcija jei jūs jai pritartumėte, nes finansinis reglamentas turės būti jūsų patvirtintas tiek parlamento, tiek tarybos. Taigi ši koncepcija kasmetinių administravimo deklaracijų, aš manau, pagerins ženkliai, pagerins valstybių narių atskaitomybę. E, kaip yra panaudojami ES e, fondai ir lėšos. O dėl panaudojimo efektyvumo savo kalboje paminėjau ir visiškai pritariu jūsų nuomoniai, kad nepakanka e, kontroliuoti išlaidų tinkamumą tai yra vienas iš svarbiausių efektyvumo aspektų. Ir šis aspektas bus paliekt, paliestas e, mūsų vidaus audito tarnyboje. Kai jie atlieka e, audito patikrinimus, e, bus paprašyta pažvelgti ne tik į ES lėšų panaudojimą, bet kaip efektyviai tos lėšos yra panaudojamos. Ir labai svarbu e, sukurti veiklos rodiklius, kuriais galima būtų išmatuoti rezultatus. Ir komisija darys viską, kad pagerintų šiuos veiklos rodiklių e, taikymą ir e, ne tik tinkamumą, bet ir e, lėšų panaudojimo efektyvumą galėt, galima būtų išmatuoti. Dėl nevyriausybinio organizacijų. Čia vienas svarbių elementų yra e, komisijos atskaitomybės sistemos. ir kad e, sukurtume rodiklį nepelno siekiančioms organizacijoms ir kuris leistų mums tiksliai įvertinti, kokios nevyriausybinės organizacijos ar nepelno siekiančios organizacijos dalyvauja e, ir naudoja ES e, lėšas tai padidintų skaidrumą šioje srityje. Ir kaip minėjau, padės sukurti ES pasitikėjimo e, fondus. Ir ši nuostata jau yra įtraukta į naują finansų reglamento e, redakciją. Tokiu būdu ES galės ne tik tai teikti e, paramą jungtinių tautų organizacijoms, bet ir organizuoti savo teikiamą paramą per savo pasitikėjimo fondus. Ir bus išspręstas prieigos prie informacijos e, klausimas mes galėsime tokiu būdu įdėkti savo kontrolės mechanizmus savo sistemose. Na, o dėl išorės veiksmų tarnybos. Norėčiau pasakyti, kad veiklos išlaidos e, išlieka komisijos biudžete e, ir komisija turi tvirtinti e, jų įvykdymą administracinės išlaidos e, reikalaus atskiro įvykdymo patvirtinimo. Ir taip pat tai yra pateikta jūsų komitetui. Ir manau, mūsų bendras interesas yra pasiekti to, kad išorės veiksmų tarnyba būtų atskaitominga e, mūsų institucijoms. Ir aš manau, kad galutinis sprendimas Ehm, būtent tai ir lems. Dėl Olaf. Dėl tyrimų skaičiaus, kuris atliekamas Olafe. Jau dažnai yra minima, kad tik 7 procentai tyrimų priveda prie tam tikrų rezultatų Ir čia mes turėtume lyginti konkrečius laikotarpius e, tyrimuose e, ir pasidomėti, kokie tyrimai pasiekė galutinę stadiją, kad skaičiai atspindėtų e, tikrovę. Aš sutinku su jumis, nors manau, kad šis skaičius yra šiek tiek didesnis. Ir šios organizacijos, šios institucijos veiklos efektyvumą reikėtų didinti. Ir tačiau nereikia tikėtis, kad per trejatą mėnesių e, galima išspręsti visas Olafo problemas. E, rengdami e, apmastomąjį dokumentą, e, nagrinėdami Olafo veiklos e, efektyvumą, mes teikiame didžiulį dėmesį toms priemonėms, kurios galėtų padidinti šios institucijos, šios agentūros veiklos efektyvumą. Ir aš manau, e, kad jūs pritarsite e, šiems siūlymams ir mes galėsime sukurti teisinę sistemą, kuris skatins šios institucijos e, veiklos efektyvumą. Ir ne tik tai, bet ir e, metinį e, valdymo planą ir kitus konkretesnius dokumentus Aš jau paprašiau šios e, tarnybos suderinti e, metinį valdymo planą, jame numatyti konkrečius tyrimų tikslus, e, numatyti santykius tarp valstybių narių ir su jomis ir savo e, kadencijos metu aš tikiuosi padaryti viską, kad šios institucijos e, veikla taptų efektyvesnė. O dėl sukčiavimo atveju, tai čia atsakymas būtų labai paprastas. Komisija e, toliau taiko e, nulinės tolerancijos e, požiūrį. Ir šiuo metu mes nagrinėjame, e, kaip išlaisvinti OLAF agentūrą nuo mažiau svarbių klausimų ir susi, kad jis galėtų susitelkti į esminius savo veiklos klausimus, į svarbiausius atvejus. O tai leistų panaudoti tyriamuosius institucijos išteklius daug efektyviau. Ir tai vienas iš būdų, kuriuos mes galėtume pritaikyti didinant Olafo veiklos efektyvumą. Honorevole Gresinė. Pone Gresinė. Ačiū. Pone pirmininkė. Manau jau vien tai, kad šiame komitete kalbame apie Olaf dabar nereiškia, kad mes jį kontroliuojame. Nes galiausiai iš tiesų Olafas išgyvena ne patį lengviausią laikotarpį ir jo veiklą reikia stabilizuoti. Ir norėčiau atkreipti dėmesį, pone komisijos nariai, į vieną esminį dalyką. Ir tai yra valstybių narių teisinis lojalumas. Tas klausimas jau buvo iškeltas ir žinome, kad valstybės narės kartais labai apleistinai vykdo ES teisės aktų reikalavimų vykdymą. Todėl labai svarbu, mano galva, nepamiršti, kad neužtenka vien tik tai prašyti paramos, bet reikia ir pasiekti rezultato. Todėl mus neramina nacionaliniai patikimumo pareiškimai. Jūs žinote, kad kitoje finansinėje perspektyvoje, būtent iki 15 metų, tokios patikimumo nacionalinės deklaracijos bus pateiktos pirmą kartą. Bet tiesą pasakius, tai bus ko gero tik tai santraukos probleminių dalykų, o reikės faktiškai labai atidžiai išanalizuoti tas deklaracijas ir dėja tuo tarpu rezultatai iki šiol nedžiugino. Pirmas dalykas, kad parengti tas apibendrinančias ataskaitas reikia daug laiko, o jų turinys menkas. Dar vienas dalykas, kad naujajame finansinėme reglamente, ten, kur kalbama apie skaidrumo užtikrinimą, padaryti labai nedideli pakeitimai ir jie neįpareigoja kažkaip naujai naudos gavėjų. Kalbant apie naudos gavėjus, tai reikalinga pasirinkti vieną bendrą požiūrį, nes dabartinė padėtis tikrai yra nepriimtina. Kitas dalykas yra, nesame labai patenkinti, nei aš, nei ponas Revolini visais siūlomais pakeitimais pavyzdžiui, pakeitimai susiję su struktūrinių fondų lėšų panaudojimu. Aš nematau esminių dalykų, o jie turėtų būti, nes jau daug metų laukiame, kad bus imtasi priemonių užtikrinančių struktūrinių fondų lėšų tinkamą panaudojimą. Dar vienas dalykas, kad Per pastarąjį dešimtmetį labai daug kas nutiko su ES biudžetu, ypač šiais metais. Bet atrodo, kad komisija tiesiog trypčioja vietoj ir nuleido rankas ir net netiki, kad gali padaryti nors kažkokios įtakos. O kalba turėtų būti ne tik tai apie įtaką, bet ir taip pat apie veiksmingą lėšų panaudojimą. Kalbant apie išorės veiksmų tarnybą, tai šiuo atveju komisija irgi apsiriboja abstrakčiais dalykais. Dar vienas dalykas - nevyriausybinės organizacijos. Nebejotinai šioje srityje pateiktai įdomių finansinių reglamento pakeitimų, bet įdomu, kaip viskas bus ateityje, ar komisija imsis racionalių priemonų nes tikrai komisija apskritai turėtų labai atidžiai išanalizuoti, kaip panaudojamos išorėje lėšų, lėšos. Dar vienas dalykas, kad biudžeto vykdymo patvirtinimas yra susijęs su visais šiais klausimais ir aišku, mums yra privalu gauti atitinkamas ataskaitas, bet reikėtų suderinti tarpusavį visas skirtingas procedūras, nes nenorėtume, kad veiklos ataskaitos sudarytų tūkstančiai puslapių, nes labai sudėtinga jas visas skaityti ir labai sunku tokiuose didelės apimties dokumentuose surasti reikiamos informacijos. Todėl aš manau, kad generalinis direktoratas rengdamas ataskaitas turėtų apsiriboti vien tik esminės informacijos pateikimu, bet mes tikrai jums jums užtikriname, kad mūsų paramos sulauksite. Ir dabar suteiksime žodį komisijos nariui atsakyti paskutinius klausimus. Ačiū, ponia pirmininkė. Manau, kad ponia Chrysler labai gerai apibendrino tai, ko mums reikia. O mums reikia dirbti kartu, sprendžiant mano paminėtus klausimus pranešime. Ir visiškai sutinku, kad nacionalinių bendrųjų ataskaitų kokybė turi būti gerinama. Jis pagerėjo, bet nepakankamai. Ir tikiu, kad artimiausių metų mūsų siūlomas priemonės duos teigiamų rezultatų dėl skaidrumo ypač naudos gavėjų atžvilgių. Tai nebejotinai šioje srityje reikia užtikrinti didesnį suderinamumą, kad naudos gavėjai teiktų aiškias ataskaitas ir aš visiškai sutinku, kad tolesnė pažanga turi būti pasiekta dėl išorės veiksmų tarnybos. Dėrybos, kaip jūs žinote, vyksta nelengvai. Dėrybose dalyvauja, kaip jūs žinote, trys institucijos, bet komisijos pozicija aiški. Būtent turi būti išlaikyta ir toliau ES lėšų panaudojimo kontrolė ir išorės veiksmų tarnyba neturi tapti išimtimi. Mes tokios pozicijos ketiname laikytis ir toliau, nes mūsų bendras tikslas – užtikrinti išorės, Europos išorės veiksmų tarnybos atskaitomybę panaudotų lėšų atžvilgių. Apibendrinant, galiu pasakyti, kad tikrai esu pasirengęs dirbti, siekti konkrečių rezultatų, kurie rūpi jums. Ir nebejotinai nuolatos jūs informuosiu apie iniciatyvas, jų įgyvendinimą, apie naujas iniciatyvas, kurios atsiras ir tikiuosi sklandaus bendradarbiavimo su jumis. Ačiū. Noriu padėkoti komisijos nariui šiemetai ir dabar pereikime prie penktojo darbo tvarkės klausimų. Tai yra didelės apimties IT sistemų laisvės saugumo ir teisingumo ir dviejų operacijų valdymo agentūra. Nuomonės referentas Marinesku. Žodis nuomonės referentų. Ačiū pirmininkė. Pristatysiu pagrindinius savo pasiūlymus dėl šios agentūros. Visų pirma, agentūros veikla turi būti grindžiama daugiamečio veiksmų planu. Jame turi būti ir biudžeto pasiūlymas visam tam laikotarpiui. Ir jau tuo met vėliau galima būtų siūlyti ir metinį darbų planą Tas planas turi būti pateikiamas iki kiekvienų metų kovo 31-osios. Agentūros valdyba yra kitas klausimas, dėl jo mano pateiktas pasiūlymas turbūt yra svarbiausias. Ir mano nuomonė, valdyba turi sudaryti devini nariai, du turi pasiūlyti komisija, du parlamentas ir penkis taryba. pat labai svarbu, kad joks Europos parlamento narys nebūtų valdybos nariu. Manau, kad tokia aiški ir supaprastinta struktūra tikrai užtikrintų didesnį veiksmingumą ir sumažintų šios agentūros kaštus. Taip pat siūlau sudaryti ir sukurti audito komitetą, kuriame būtų trys nariai iš valdybos ir iš esmės jie vadovautų vidaus auditui. Ši agentūra bus prižiūrima Europos ombudsmeno dėl šio aspekto nebuvo pateikta kitų pasiūlymų. Taip pat reikia paminėti ir dar vieną dalyką. Pereinamo laikotarpio metu, kol nepaskirtas vykdomasis direktorius, aš siūlau, kad direktorių paskirtų komisija ir kad jis tuo laikotarpiu būtų atsakingas už agentūrą ir būtent e, tas direktorius ir bus leidimus išduodantis pareigūnas, kuris ir vykdys pagrindinę veiklą. Tokie būtų mano pagrindiniai pasiūlymai dėl šios agentūros. Tokia yra ir mūsų komiteto nuomonė. Ačiū. Ar kas nors norėtų pasisakyti dėl pono Marineskų pasiūlymo? Gal komisija ar auditorumai? Pone Greslė. Dėkoju. Noriu padėkoti Ponui Marineskui jis pateikė tikrai novatoriškų pasiūlymų, pavyzdžiui, valdybos narių skaičiaus sumažinimas. Ir tai labai svarbus pasiūlymas, todėl kad agentūrose, jų valdybose dažniausiai yra labai daug narių ir tas valdybos narių skaičius dažnai viršyje eilinių pareigūnų skaičių. Tad tikrai tai yra labai geras, novatoriškas pasiūlymas. Ir labai svarbu, kad e, ir ateityje, kurie naujas agentūras, siektumėm novatoriškų sprendimų. E, taip pat labai svarbu, kad šitas klausimas būtų aptartas ir tarp institucinėme kontekste, aptartas ir taryboje, turime pažiūrėti, kokia yra jų nuomonė dėl tolimesnių reformų, bet dar kartą noriu padėkoti ponui Marinesku už tikrai gerai parengtą dokumentą. Ačiū, komisija. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Visų pirma, dėkuoju pranešėjai už konstruktyvų, nuoseklų darbą rengiant pakeitimus dauguma jo pakeitimų jau yra atspindėti naujausiame teksto variante ir šiandien ryte beje tarybos atitinkamoje darbo grupėje buvo baigta dėl jo tartis. E, kitas dalykas, tikrai nematau jokių priežasčių komisijai neigiamai vertinti pasiūlymus ir pakeitimus. Vis dėlto noriu paminėti vieną dalyką tai yra valdybos sudėtis. Šis klausimas labai svarbus. Taip pat noriu pakalbėti ir apie vidaus auditą. Dėl šių dviejų elementų mums kyla tam tikrų abejonių. Visų pirma, dėl valdybos. Abejonės kyla ne dėl to, kad mes nesuprastumėm siekio užtikrinti didesnį veiksmingumą. Mes tikrai sveikiname tokį pasiūlymą, norime geresnio veiksmingumo, tačiau reikia pažiūrėti šios agentūros veiklos sritį specifinę sritį. Ji bus atsakinga už informacinių technologijų sistemas, labai svarbes sistemas. Jose bus ir slaptų, ir jautrių duomenų, kurie priklauso valstybėm narėm. Tai nebus duomenys, kurie priklauso pačiai agentūrai, tai yra valstybių narių duomenys. Būtent todėl manome, kad e, valstybėm narėm labai svarbu, kad jos galėtų visiškai kontroliuoti ir prižiūrėti, ką daro agentūra. Būtent todėl būtų visai normalu, kad kiekviena valstybė narė turėtų savo atstovą valdyboje, tai yra, kad agentūroje būtų e, išsami pilna valdyba, e, kaip sakiau, valstybės narės atrauks svarbu, nes joms priklauso duomenys. Toliau dėl vidaus audito funkcijos. Mūsų nuomonė ši funkcija turi būti visiškai nepriklausoma tam, kad užtikrintumėm mūsų interesų apsaugą, mūsų tikslų sieki, ypač dėl biudžeto vykdymo, dėl jo audito. Būtent todėl valdybos narių dalyvavimas vidaus audite gali pakengti agentūros siekiams ir apskritai gali pakengti atliekamam vidaus auditui. E, norėčiau dar kartą padėkoti ponui Marinesku, nes jis tikrai, kaip sakiau, nuveikė išsamų, nuoseklų, konstruktyvų darbą, parengė gerus pakeitimus ir, kaip jau sakiau, tie pakeitimai iš dalies jau atspindi ir mūsų, atspindi ir mūsų nuveiktą darbą ir tikrai atspindi ir mūsų ketinimus ir siekius. Ačiū. Dėkoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Panašu, kad ne. Ponas Marinesku, norėtume dar pasisakyti? Ačiū. Dėl valdybos. Na, be abejo, agentūra bus atsakinga už informacinių technologijų sistemų, tokių kaip vis, pavyzdžiui, arba sis darbą. Tačiau noriu Jums priminti, kad dabar už tas sistemas yra atsakingos valstybės narės. Taip yra per pereinamai laikotarpį. Dar daugiau turiu pasakyti, kad mano nuomonė, valdyba nebus iš esmės atsakinga už duomenų tvarkymą. Tad nemanau, kad reikia tiesioginės kiekvienos valstybės narės priežiūros arba kontrolės. Norėčiau komisijai priminti, kad sutartie yra pasakyta, jog valstybės narės nusprendė, kad Europos sąjunga gali turėti komisiją, kuri atstovautų dviem trešdaliam valstybių narių, tiksliau, kurie būtų du trešdaliai valstybių narių atstovų. Ir manau, kad tą patį galima būtų taikyti ir šiai agentūrai ir, kaip aš ir siūliau, dar labiau sumažinti valdybos narių skaičių. Toliau, dėl audito komiteto. Na, be abejo, tai bus vidaus audito tarnyba, Tačiau iš patirties, dirbant su įvairiausiom agentūrom, mes žinome, kad audito komitetai, kurių nariais yra ir valdybos nariai, yra naudinga. Tai yra naudinga ir pačiai valdybai, todėl kad labai dažnai valdyba na, ne visai supranta visus procesus, kurie vyksta, na, o jeigu jų nariai bus audito komiteto nariais, tai tuomet jie tiesiog gaus daugiau ir geresnės informacijos ir geriau susipažins su visais procesais. Ačiū. Marinės.